Ne, tuomet šis prašymas yra tenkinamas. O dabar galime pradėti pirmasis diskusijas dėl žmogaus teisų demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju. Pirmosios diskusijos yra dėl Irano, dėl paskutinių žmogaus teisų pažeidimo atveju ir suteikiu žodį ponui Belderiui dviem su pusė minutės. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ačiū pirmininkė. Šiuo metu Irano pastorius Jusef Rahani gyvybė yra Ajatola Hameini rankose. Tai yra uh, aukščiausio Islamo Respublikos vadovo rankose. Mirties nuosprendis jam yra patvirtintas dėl jo pastoriavimo, dėl to, kad jisai nusprendė mm, šiai, pasitraukti iš musulmonų tikėjimo. Tačiau tai visiškai prieštarauja Irano konstitucijai ir visiems baudžiamo kodekso įstatymams bei e, šio šalies sudarytiems tarptautiniams susitarimams ir įsipareigojimams. Hamini galėtų paleisti Madahanį ir tokia galimybė būtų, tačiau visą tai tęsiasi jau labai ilgai ir tokio rezultato nėra. Visi dėl to baiminasi, kad šių metų kalėdų metu baigtis bus labai dramatiška. Taigi, kolegos, kreipiuosi jūs, komisija ir taryba, kad šis asmuo nebūtų paliktas likimo valiai. Aiškiai pareikalaukime, kad jis būtų Irano valdžios paleistas. Praeitą vakarą visai vėlai man paskambino e, Irano žurnalistė ir vis dar girdžiu jos balsą savo ausise. Jį klausė, kodėl Europa taip tyli, kodėl ji yra to, tokia pasyvi, kai šio žmogaus gyvybė, e, gyvybė kabam plauko. Taigi, manau, kad mes turime oriai, žmogiškai pasielgti. Ir Be abejo, reikia kalbėti ir apie visus kitus žmogaus teisų pažeidimus, apie kuriuos šiandien kalbėsime. Pone Veržėt. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė, mes šiandien kalbame apie e, rezoliuciją pagal sklubos tvarką, e, svarstomas rezoliucijas jau šeštą kartą dėl Irano, trečią kartą šiais metais. Aš prisijungiu prie šios rezoliucijos ir aš pritariu e, jos formuluotėms, tačiau dar kartą noriu pabrėžti, kad reikia galvoti apie tas priemonės, kurias parlamentas svarsto žmogaus teisų srityje. Visame pasaulyje vyrai, moteris, vaikai yra areštuojami, kankinami, e, jiems įvykdoma mirties bausmė. Tačiau yra tai vykdoma kai kuriuose valstybėse visiems tylint ir ta tyla ir iš čia, ir iš parlamento. Štai šį rytą 27 metų e, tunisietiečiui buvo įvykta mirties bausmė Irake, nors jis teigia, kad jis yra nekaltas. Dar daug laukia ir kitų e, bent 50, kurie laukia irgi mirties bausmės įvykdymo, nes jie buvo areštuoti tuo pat metu. Mėly kolegos, atsižvelkime į tai. Esi, madame Veržijat, madame Kretu is next. Pone Kretu. vėl kalbame apie žmogaus teisų situaciją Irane tai patvirtina mūsų būkštavimus dėl to, kokią um, politiką vykdo Teherano valdžia prieš savo piliečius, visiškai nepasidavimą tarptautinės teisės. Um, Irano valdžios um, išpoliai yra ypatingai nukreipti prieš religinės mažumas, prieš moteris, um, prieš žmogaus teisų gynėjus, visiškai nepaisoma jokių demokratijos principų ir Irano valdžia um, baudžia už bet kokius veiksmus, už bet kokį nepritarimą valdžiai. Iranas reaguoja į kritiką dar labiau stiprindamas savo žmonių priespaudą. Teherano valdžia turi parodyti, kad sugeba išmintingai elgtis ir kad gali būti teisinga. Ačiū pirmininkė. Opozicijos persekiojimas bei represijos religijos pagrindu turi būti smerkiami, turime reaguoti į tai, kas vyksta. Azirda Famer atvejis paminėtinas, jis buvo pasmerktas, jam buvo skirta 93 bokirčių, Ir tokia bausmė nėra pagrista. Turime atsižvelgti į tai, kas dedasi šioje šalyje ir turime šiuos klausimus kelti, tarinti su šia šalimi dėl ekonominių santykių. Toliau Jozef Nadalkani, dėl jo padėties taip pat turėtumėm sureaguoti. Aš raginčiau Europinės įmonės nebeprisidėti prie to, kas vyksta Irane, prie tų kankinimų ir nutraukti ekonominius santykius su ta šalimi. Taip pat turime paraginti Iraną e, stiprinti bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis ir nutraukti tokią gedingą veiklą. Pas priedą. Pirmininkė, pernelyg mažai mes kalbame apie taip dažnai pasitaikinčių žmogaus teisų pažeidimus Irane. Tai yra ir areštai, ir nesankcionuoti žudimai, kankinimai, žeminantis elgesys, diskriminacija, mažumų teisų pažeidimai, e, mirties bausmės vykdymas Tuo tarpu, kai pasaulinė tendencija yra atsisakyti mirties bausmės. Uh, Daugelis pasaulio valstybių taiko moratoriumą ir jungtinės tautos to e, e, reikalauja. Tačiau mus labai neramina, kad įvyktų mirties bausmių skaičius labai didėja šioje šalyje. Dažnai jos yra vykdomos slaptai. E, kalbama pranešime apie bent 300 slaptai įvykdytų mirties bausmių praeitais metais. Ir dažnai tai taip pat net ir nepilnamečiams vykdomis mirties bausmės. Um, kolegos pareigūnai reikalavo, kad nedelsant būtų paleistas pastorius Nagodakį, kuris buvo um, nuteistas už tai, kad atsisakė musulmonų uh, tikėjimų, atsimetė nuo islamo ir perėjo į krikščionybę. Viskas turi būti padaryta, kad būtų išspręstos šios problemos. You, Pone Šakė, ačiū. Pirmininkė, komisarė, kolegos. Nuo kogi pradėti? Brandoliniai klausimai yra svarbiausi mūsų politinėje darbo tvarkėje, tačiau neturėtume pamiršti ir yra nevykdomų žmogaus teisų pažeidimų. Tai ypatingai svarbu atsižvelgiant į tai, kad toje šalyje kitų metų pavasarį vyks rinkimai. Opozicijos kandidatai de facto yra kalėjimuose, moterų teisės ribojamos, laisvos žiniasklaidos teisės ribojamos, žmonės įkalinimo įstaigose yra kankinami, prievartaujami ir kankinimų skaičiai ir atvejų skaičius yra daug didesnis nei kažkada buvo Kinijoje, labai dažnai kankinami net nepilnamečiai. Dažnai mums kyla klausimas, kągi galim padaryti, kaip kuo galime padėti Irano žmonėms. Na, galiu pasakyti, kad jų ateitis yra jų rankose, viskas priklauso nuo jų. Tačiau ir mes turime taikyti sankcijas. Pavyzdžiui, Europos e, Sąjungoje įsiregistravusios informacinių technologijų įmonės ir bendrovės taip pat turėtų imtis veiksmų, jos negali ir toliau bendradarbiauti su Irano valdžia. Taip pat turime užkirsti kelią cenzūrai, kurią vykdo Irano valdžia. Vien mūsų rezoliucijų ar vieno kito sprendimo neužtenka. Turime priimti bendrus sprendimus dėl priekybos. Taip pat turime patvirtinti mechanizmus, kurie stiprintų atskaitomybę ir užtikrintų, kad ES registravusios IRT įmonės nepamina ES vertybių bei Irano žmonių pagrindinių teisių. Ačiū. Pone Lochbiller. Ačiū pirmininkė. Žiniasklaidoje matėme daug antrašių pastarosiomis dienomis. Mirga antraštės e, apie mūsų brandolinius reikalus su Iranu. Taip, tai yra svarbus klausimai, tačiau nepamirškime ir žmogaus teisų padėties. Šis pasiūlymas dėl rezoliucijos, jame kalbama apie labai rimtus žmogaus teisų pažeidimus, jie yra išvardyti E, kalbama apie tai, nuo ko kenčia Irano žmonės, nuo kankinimų. Sąrašas tikrai yra ilgas ir išsamus. Pavyzdžiui, studentų, studentai yra nubaudžiami rimbo kirčiais ir mes raginame uždrausti tokias bausmes, užbausti mirties bausmę. Junktinių tautų specialusis pranešėjas Irano klausimais taip pat yra parengęs dokumentą apie padėtį Irane. Ir savo dokumente jis kalba apie sisteminį smurto ir jėgos panaudojimą. E, tokį smurtą naudoja Irano valdžia prieš savo žmonės ir nekarta tam specialiajam jungtinių tautų pranešėjai buvo uždrausta įvykti į, sa, į šalį ir e, bandyti aiškintis, kokia yra padėtis. Manau, kad galime imtis tam tikrų priemonių daryti spaudimą per mūsų bendrovės, mūsų įmonės, kurios uh, veikia Irane, tai yra informacinių ryšių ir technologijų įmonės, kurios kartais nesąmoningai galbūt, bet prisidėdavo prie Irano valdžios priespaudos ir suteikdavo jai papildomų uh, technologinių priemonių taikyti priespaudą prieš savo žmonės. Turime tam uh, padėti galą, turime tai nutraukti. Taigi turime pažiūrėti, kokiais būdais yra kontroliuojami žmonės toje šalyje ir kažkaip bandyti užkirsti tam kelią. Na, belieka tik tai kritikuoti tai, kad kai kurios Europos įmonės ir toliau teikia stebėsenos ir informacinių ryšių technologijas Iranui Irano valdžiai, kuri savo ruoštų tas technologijas panaudoja prieš žmonės. Taigi raginčiau visus e, pritarti tiem pakeitimam, kuriuos mes pateikėme. Political... Dėkuoju, dabar išklausysime kalbėtojų nuo politinių frakcijų. APP e vardu, ponia Makoviai, prašom. Iranul este una dintre puținele țări în care Ačiū pirmininkė. Iranas tai viena iš uh, valstybių, kur dar 21 amžiuje piliečiai vis dar yra uh, persekiojami e, teisme ir turi pasirinkti arba savo religinius įsitikinimus, arba gyvybę. Tai štai Human Rights e, Watch ką nustatė, ypač dėl pastoriaus Jusefina Darhani, kuri, kuriam grėsė mirties bausmė už atsimetimą nuo islamo. Jungtinių tautų e, lapčio ketvirtos dienos pranešime yra pasakyta, kad didelis skaičius mirties bausmių taip pat ir um, viešai vykdomų žmėtant akmenį duomenimis, taip pat bausmių baus, griežtumas, nes, nes, ne, nešališko proceso nebuvimas, drastiški žodžio laisvės apribojimai, būrimosi asociacijas laisvės apribojimai. Tai visa tai yra labai neraminantis signalai, ženklai, kuriuos turime atkreipti dėmesį. Taigi, uh, Noriu taip pat atkreipti dėmesį ir tai, kad sankcijų sugriešinimą Iranui užsienio reikalų taryba to klaus, klausimo svarstymą atidėjo vėlesniam laiku. Mes, manau, turime skubiai atkreipti dėmesį iš klausimą. Ačiū, ponia Ana Gomes. Ši parlamento rezoliucija pateikia išsamos informacijos apie siaubingus žmogaus teisų pažeidimus, mirties nuosprendžių vykdymą, kankinimus ir taip toliau. Nuolat piliečių teisės yra pažeidžiamos ir tą daro šalies režimas. Irano visuomenė yra kultūrinė prasme turtinga, tačiau režimo veiksmai atspindi šios vyriausybės baimę ir silpnumą. Ir dėl tų baimių būtent ir yra imamasi tokių veiksmų prieš piliečius. Aš manau, kad režimas turėtų būti paskatintas bendradarbiauti su jungtinių tautų specialiojų stebėtojų Iranui. ES turėtų padaryti viską, kas jos galioje ir paremti tuos, palaikyti tuos, kurie drąsiai kovoja už pagrindinę žmogaus teisės Irane. Iš tiesų situacija yra kelinti nerimą ir baisu yra tai, kad ES įmonės teikia e, Irano valdžiai tokias technologijas, kurios leidžia joms vykdyti cenzūrą prieš savo piliečius. Mes turime imtis veiksmų, turime paskelbti apie tokias įmonės ir jas nubausti. Dėkoju dabar Arlė frakcijos vardu, ponė Jedalmekį. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą svarstome žmogaus teisų padėtį ir žmogaus teisų pažeidimų klausimus yra ne. Atrodo, kad šis kelias niekuomet nepasibaigs ir tai yra nulatinis klausimus, patenkantis tarp skubos tvarka svarstamų klausimų. Irano žmonės yra nusipelnę laisvės, taikos ir demokratijos. Tačiau žmogaus teisų gynėjai ir aktyv, aktyvus veikėjai yra nuolat sulaikomi. Moterų teisės taip pat nėra gerbiamos. O žodžio laisvės principas yra pažeidžiamas kiekvieną dieną. Mane baugina tas faktas, kad šiuo metu yra sulaikyti 42 teisininkai dėl jų pastangų teikti teisinę pagalbą įkalintiems ir žmogaus teisų gynėjams. Arabiškasis pavasaris parodė, kad žmonių siekis laisvės ir demokratijos yra giliai įsišaknyjęs. Aš manau, kad esu tikra, kad galiausiai Irano žmonės tikrai susilauks tos laisvės ir demokratijos, kurios yra verti, o tuo tarpu ES turėtų skirti ypatingą dėmesį šiam klausimui savo darbo atvarkėje. Ačiū, ponė Jetinmaki. Dabar ECR frakcijos vardu ponas Vandalin. Ačiū, ponė pirmininkė. Kamenėjus ir Ahmedinedžadas e, sukūrė atitinkamą aplinką Irane. Moteris yra užmėtamos akmenimis, daugybė žmonių sėdi kalėjimuose. Tie, kurie perėjo į krikščionybės krikščioniškai tikėjimą yra ypatingai persekiojami. Galima prisiminti pastorių Nadarkanį, kuris, kuriam yra paskirta mirties bausmė dėl to, kad jis perėjo į krikščiony, krikščionybę. Daugiau negu 200 e, tokių išpažinėjų taip pat buvo sulaikyti. Aš kreipiuosi į komisiją ir ponę Damanakį prašydamas, kad prieš Iraną būtų imtasi kaip galima griežtesnių priemonių. Taip pat ir Junktinių tautų e, saugumo taryboje reikėtų bandyti įtikinti Rusija ir Kinija dėl to, kad būtina imtis priemonių prieš Iraną. Dėkuoju. Dabar ponas Murphy. Iš tikrųjų išbandoma e, drąsių Irano žmonių a, e, ištvermingumas, kai jie nepaisdami visų kankinimų įkalimą ir, ir visų a, e, grėsmių vis tiek būrėsi į judėjimus Irane. Mes matome dabar ir darbuotojų atitinkamą kovą, jie nori jungtis į profsąjungas, atstovauti savo, ginti savo interesus. Ir cukraus pramonės darbuotojai, mokytojai ir kiti. A, demonstravo Teherane ir susidūrė su brutale jėga iš valdžios pusės, netgi vienas mokytas buvo pakartas. Taigi e, tai yra baisus žmogaus teisų pažeidimai vykdomi e, Irano valdžios ir ta rezoliucija, kurią priimsime parlamente, neturi būti ES lyderių panaudota tam, kad būtų pritaikytos tokios sankcijos, kurios pakenktų žmonėms, o reikia priešingai stiprinti pastangas, išryškinti pilietinių teisių, darbuotojų teisių pažeidimus yra ne, kad žmonės, darbuotojai, jaunimas turėtų galimybę savo teises ginti yra ne. Paška, Askupina, Europas, Svobodai, Demokracija. Ponas Paška, FD vardu. Kritik. Ačiū pirmininkė, komisarė. Irano režimo vykdomos politikos klausimas nekarta jau buvo svarstamas čia radikalaus islamo elgesys darosi vis brutalesnis. Žmogaus teisų gynėjų, žurnalistų, studentų, teisininkų ir net jų šeimų narių persiekiojimas darosi vis brutalesnis ir intensyvesnis. Visas tas neteisingumas yra ne E, yra, turi labai ilgas režimo rankas ir gali persikėti visus, kas pasisako prieš valdžią. Aš tikiu, kad mūsų e, pastangos kovojant su Iranu turi, turi vykti, mm, turi būti dedamos dviem keliai kryptimis. Tai yra, turime užtikrinti, kad būtų teisingumas, orumas, laisvė, žo, žodžio laisvė ir taip toliau visą taip išpažįstama Irane. Antra, visi tie atvejai, kuomet e, Irano valdžia imasi nusikalstamos veiklos, e, turi būti atitinkamai e, nagrinėjami tarptautinėme tribunole. Ponas Keli. Ačiū. Kalbant apie Iraną, atrodo, kad belieka tik rankas nuleisti, nes tikrai ten susikloščiusi padėtis atrodo beviltiška. Matome šimtus kankinimo pavyzdžių, Nadarkani atvejis yra vienas iš tų, kurį šiandien pabrėžėme. Žmogus buvo sulaikytas, suimtas ir bet kurią akimirką jam bus įvykdyta mirties bausmė už atsimetimą nuo islamo, už taip vadinamą nusikaltimą. Iš esmės e, yra baudžiami visi, kas nepaklūsta islamui arba nenori išpažinti būtent šio tikėjimo. Ir nesvarbu, ar tai yra vyras, ar moteris, ar vaikas, ar suaugęs. Kažkada per metus e, Kinija pirmavo pagal mirties bausmių skaičių, tačiau dabar padėtis pasikeitė Irane. E, mirties bausmių per metus įvykdoma daugiau nei 300, dalis jų yra slaptos. Taigi e, Iranas nesilaiko tarptautinių konvencijų, negarantuoja žmogaus teisių ir manau pats laikas mum, kaip Europiniai institucijai, pareikšti savo poziciją ir paremti Irano žmonės. Ačiū ponui Keli. Toliau ponas Repo. Ačiū. Pirmininkė. Žmogaus teisų pažeidimų sąrašas Irane yra tikrai ilgas. Irano valdžios institucijos bando sugniždyti studentų judėjimus, bando, kovoja prieš teisininkus, netgi aplinkosaugos aktyvistus. Žmogaus teisės pažeidžiamos kiekvieną dieną, nesuteikiama susirinkimo teisė, religijos tikėjimo teisė, žodžio laisvė. Ir matome, kad daugėja mirties bausmių skaičius, e, taip pat ir tų bausmių, kurios vykdomos moteriams ar vaikams. Bausmės vykdomos be pasigailėjimo. Taip pat žinome, kad plačiai yra išplitęs ir kankinimas. Žinome, kad teismai tikrai nėra nepriklausomi. Turime pasmerkti, aiškiai, vienareikšmiškai pasmerkti Irano veiksmus. Turime reikalauti, kad jie nutrauktų kankinimą, kad nebepažeidinėtų žmogaus teisų. Ir man atrodo, kad vienintelė priemonė, kurią galime panaudoti, yra tarptautinė teisė. Viskam yra ribos ir tos ribos jau senai peržengtos. Ponas Poreba. Pirmininkė, jau nekartą raginome Irano valdžios institucijas nutraukti opresijas prieš savo visuomenę prieš tuos, kurie prieštarauja režimui, taip pat prieš tuos, kurie gina žmogus teisės, prieš teisininkus, žurnalistus ir taip toliau. Kol kas rezultatų akivaizdžių ir gerų nepasiekėme. Man atrodo, kad e, be visų mūsų pareiškimų dabar jau reikėtų imtis ir konkretesnių veiksmų, reikėtų pradėti taikyti spaudimą Irano valdžiai reikalauti, kad jie pradėtų gerbti žmogaus teisės. Egzistuoja daugybė draudimų dėl Irano pareigūnų atvykimo į ES, taip pat yra priemonės ir blokuoti jų banko sąskaitoms, bet reikia daugiau priemonių. Pavyzdžiui, reikėtų už, užkirsti kelią Iranui įsigyti technologinės priemonės, kuriomis yra žlugdomi vietos gyventojai. Pekni, pan predsėda. Ponas Kukan, ačiū pirmininkė. šiandieninis Irano režimas naudoja smurtą kaip savo galios priemonę ir pasitelkia šias priemonės, kad nubaustų tuos, kurie priešinasi režimui. Nuolat pažeidinėjamos pagrindinės žmogaus teisės ir politinės teisės. Tai yra visiškai nepriimtina ir netitinka jokių standartų. Visą tai vyksta Irane tuo metu, kai stebimi pokyčiai arabiškame pasaulyje. Aš manau, kad mes turėtume pademonstruoti solidarumą šiems kovotojams. Manau, kad pagrindinių teisių laikymasis yra kiekvienos demokratinės visuomenės pagrindas, nepriklausomai nuo įvairiausių kultūrinių ar etninių aspektų. Aš nemanau, kad mes negalime toleruoti e, tokios priespaudos e, prieš asmenys kovojančius už pagrindinės savo teisės. Aš visiškai pritariu šiai rezoliucijai. Ačiū. Dabar ponas Kutaš. Ačiū pirmininkė. Ašrafo stovykla yra Irake. Yra ir joje gyvena apie 3400 disidentų labai e, baisiomis sąlygomis. Junktinių tautų organizacija pareiškė, kad šie asmenys turi būti apsaugoti nuo persiekimo, jiems turi būti garantuota tarptautinė apsauga. Nežiūrint to, Irako ministras pirmininkas pareiškė, kad jis nori uždaryti šią stovyklą. Tai reiškia, kad susidarys labai sudėtinga humanitarinė situacija. Ir dabar Eh, labai svarbu, kad būtų paskirtas specialusis įgaliotinis Ašafos stovyklos klausimams. Tas eh, atstovas ar įgaliotinis turi bū, užtikrinti, kad ta stovykla, stovyklos atida, uždarimas būtų atidėtas vėlesniam laikui ir turi užtikrinti, kad būtų kaip galima geriau sprendžiama šių eh, asmenų situacija, garantuojant jiems saugumą vienintelis sprendimas turi būti taikus sprendimas. Can... Dabar spontaniški pasisakymai. Pasisakyti norinčių yra kur kas daugiau negu kad turime laiko. Pone Jordan. In grozotah, ki se dogajajo ljudem v iranskih zaporih. Ačiū. Labai mažai Girdėjome, kas vyksta Irano kalėjimuose, Irano gatvėse, Irano gyventojų namuose, universitetuose. Atrodo, kad vykdoma prieš moteris nutikta ir nukreipta politika Irane. Ir taip pat reikėtų kalbėti apie pabėgėlių situaciją Ašrafo stovykloje. Šią stovyklą planuojama uždaryti iki šių metų pabaigos. Ir visi esame atsakingi už tuos pabėgėlius, turime juos apsaugoti. Irako vyriausybės sprendimas yra vertas mūsų kritikos. Jungtinių tautų agentūra pabėgėliams turėtų būti paraginta imtis veiksmų ir suteikti pagalbą pabėgėliams ir pagerinti jų padėtį. Turėtume pasirūpinti, kad pabėgėlių situacija pagerėtų ir kad jie būtų paversti prieglopščio prašytojais, o ne pabėgėliais. Ačiū. Džiaugiuosi šią rezoliuciją, tačiau noriu, kad ji būtų pataisyta. Iranas nėra islamiška respublika, tai yra brutali diktatūra, kuri iš tiesų naudojasi religiją savo barbariškiams tikslams pasiekti. Ši diktatūra e, persekioja ne tik musulmonus, bet ir kitų religijų atstovus. Mes matėme ne vieną atvejį, kai jaunuoliai, 18 metų jaunuoliai buvo pakariami dėl savo homoseksualumo. Be to, jie negali gauti prieikos prie švietimo, išsilavinimo, būsto ir daugybės kitų dalykų. Tačiau aš esu optimistas. Aš tikiuosi, kad nepaisant viso to, moteris ir vyrai ir toliau priešinsis šiam režimui. Ir mes tikrai turime juos palaikyti. Dėkoju ponui Kešman, ponas Tavarės. Com os poucos segundos que tenho, uh, vou limitar-me a lembrar um nome Turiu labai mažai laiko, tai tik tai priminsiu Jums vieną dalyką. Viena pavardė, aš profesorius, daktaras Teherano universitete, kuris tyria aukas, kuomet yra smurto atvejai Irane. Jis palaiko opo, oponentus, opoziciją, jis neslepia savo išvadose, kad tie režimo oponentai buvo nužudyti ar, ar mirė nuo kankinimų. Taigi tas faktas, kad yra Europos įmonių, kurios bendradarbiauja su Irano režimu, ta, padėdamos stabdyti televizijos kanalų transliacijas, blokuoti jas ar plėsti cenzūrą, tai yra baisus įžeidimas, įžeidimas visiems taip pat ir tiems, kurie, pavyzdžiui, gerbė šio daktaro atmintį ir taip toliau. Mes mes turime visą teisinį pagrindą, kad galėtumėm sustabdyti tokius dalykus. Aš nežinau, kaip komisija negali nubausti tokių uh, įmonių, uh, galbūt ga, ne dėl to, kad jos pažeidžia konkurencijos įstatymus, bet gal dėl to, kad jos padeda uh, pažeidinėti žmogaus teises. Aš manau, mes turime kreiptis visi pareikalauti, kad nei vienas daugiau centas Europos mokesčių mokėtojų nenukeliautų o, o, toliau, kad būtų tvirtinama šių žmonių priespauda. For režim. Ačiū pirmininkė. Šis reži, režimas pradeda braškėti ir tuo met, kai jaučia arba kad jis visiškai žlunga, arba kad visiškai yra nebaudžiamas. Tai galbūt čia yra tas antrasis atvejis, kuomet šis režimas aiškiai žino, kad nei JAV, nei Europa, nei niekas kitas negali realiai jo pasmerkti ir pritaikyti tinkamus sankcijų. Manau, kad tai yra pamoka mums. Mes turime padaryti viską, kad išvengtumėm veidmainystės ir dvigubų standartų taikymo. Tegul ES reikalauja, kad žmogaus teisų būtų laikomasi taip pat ir Irane. Negaliu sutikti, kad mes finansuojame, teikiame net dotacijas toms įmonėms, kurios padeda Irano režimui. Viskas turi būti visiškai skaidrus šioje srityje. Europos parlamentas, aišku, negali apriepti visko, tačiau mes turime padaryti viską, ką galime, kad išgelbėtumėm kaip galima daugiau nekaltų gyvybių. Astriubich. Ačiū pirmininkė, komisarė. Manau, kad mes turime elgtis gan atsargiai, nereikėtų per daug visko apibendrinti. Irano žmonės turi teisę į demokratiją, tai yra neabejotina teisė. Ir galbūt reikėtų žiūrėti į atskirus kaltus asmenis ir bandyti juos nuteisti tarptautinėme karinėme tribunolė. Reikia išsiaiškinti, kas konkrečiai yra atsakingi, nes galiausiai panaudosime sankcijas, bendras sankcijas prieš žmonės, tai mes tik suteiksime daugiau jėgų ir stiprybės tiem, kas ir taip jau prieš tos žmonės taikė tam tikras priemonės. Tikrai turime užtikrinti, kad netyčia tų sankcijų, tos sankcijos nebūtų nukreiptos prieš nekaltus civilius Irano gyventojus. Svarbu, kad, nu, kad jos būtų nukreiptos prieš diktatorius. Taigi svarbiausias klausimas, kaip stiprinti demokratinės jėgas Irane, kaip padėti tiem, kas yra mūsų bendrininkai. Norėčiau išgirsti komisijos atsakymą. Dėkoju. Ir paskutinis kalbėtojas ponas Skinner. Ačiū pirmininkė. Europiečiam tenka atsakomybė stabdyti bet kokių technologijų eksportą, jeigu jos yra naudojamos priespaudai prieš žmonės, ypač išvežamos į Iraną. Nesvarbu, ar tai yra programinė įranga, ar šnipinėjimo įranga, jeigu mes galime atsekti, kad ta įranga pagaminta Europoje, turime stabdyti jos pardavimą. Aišku, čia nekalbam apie tokio dydžio susišaudimus, kaip kad Libijoje, pavyzdžiui, buvo ar kitur. Irane padėtis šiek tiek kitokia. Vis dėlto valstybės saugumo tarnyba yra viena žiauriausių lyginant su kitų šalių panašiom tarnybom. Kol kas galbūt e, kai kurie jų, jų veiksmai, valdžios veiksmai atrodo neutralūs, tačiau jie tikrai tokiais nėra ir turime stabdyti tuos veiksmus. Ačiū, komisarė Damanaki, išgirdote mūsų parlamento narių pasisakymus. Kokia būtų komisijos reakcija? Ačiū pirmininkė. Vyriausiasis įgaliotinės vardu sveikinu šią rezoliuciją ir noriu pabrėžti, kad žmogaus teisų situacija Irano Islamiškoje Respublikoje yra baisi ir prastėja. Irano valdžios uh, vykdomi pažeidimai pažeidžia vis daugiau ir daugiau, um, pasiekia vis daugiau ir daugiau žmonių ir organizacijų ir, ir kūrė baimės ir įtarimų klimatą. Žmogaus teisų gynėjai, teisininkai, politiniai lyderiai, studentai, žurnalistai um, yra puldinėjami, kalinami, kartais kankinami. Religinės mažumos, moterų aktyvistė, moterų teisų aktyvistės, menininkai, kino kūrėjai taip pat yra taikiniai kelyje. Iranas ir toliau ignoruoja savo tarptautinės prievalės, o žmonės neturi kur eiti. Dažnai yra areštuojami žmogaus teisų gynėjai ir teisininkai, nutraukiama interneto transliacija, perimama pasiklausomi mobiliųjų telefonų pokalbiai, religinių mažumų situacija baisi, toliau yra mm, tesiami namų areštai politiniams lyderiams ir vis daugiau yra vykdo skelbiama mirties bausmių. Tai yra baisus pavyzdžiai. ES aktyviai dirba, stengdamas įgerinti žmogaus teisų situaciją Irane ir štai keletas pavyzdžių. Pavyzdžiui, dėl pastoriaus E, Juzef Nadarahani mes laikomės tos pačios linijos kaip ir parlamentas. E, Iranas privalo įvykdyti savo tarptautinių žmogaus teisų e, įsipareigojimus taip pat ir dėl religijos laisvės. Vyriausiai galiotinė viešai pareikalavo Irano paleisti poną Nadarahani ir atmesti visus jam iškeltus kaltinimus dėl atsimetimo nuo islamo. Ir, tai, ir taip pat mes atidžiai sekame jo bylą. Toliau Mes viešai pasmerkėme žymių kino kūrėjų ir menininkų sulaikymą ir bausmės jiems, tai yra Jafar Fanahi, Marziev Famer. Mes e, galvojame, kad uh, turi būti iškart paleista ponia Vahamer ir uh, mes labai nerimaujame, kad meno bendruomenė tam pataikinyje, tai grėsia meno laisviai. Ypač mus neramina tokie dalykai, kaip pavyzdžiui mirties bausmės vykdymas ir ypač nepilnamečiams. Pavyzdžiui, tai, kas buvo praeitą rugsėjį. Gerbiami parlamento nariai, ES aktyviai dirba, stengdamasi pagerinti žmogaus teisų situaciją Irane. Keletas pavyzdžių dar. Mes naudojame viešą diplomatiją. Yra tikrai spūdingas skaičius viešų pareiškimų šiais metais padaryta dėl žmogaus teisų Irane. Tai atspindi, kokia situacija baisi. Nei daugiau, nei mažiau tam, kad galėtumėm pasiekti Irano visuomenę. Tie pareiškimai yra verčiami į farsi kalbą, skelbiami internete kartu su e, perspėjimo žinutėmis iš vyriausiosios įgaliotinės per Twitterį. E, diplomatinius kanalus taip pat naudojame Teheranė ir Briuselėje, ES tarnybas, kad toliau perdotumėm savo informaciją, savo žinę, kaip galima stipriau. Jungtinių tautų generalinė asamblėje šiais metais dar kartą svarstys rezoliuciją rezoliuciją dėl žmogaus teisų Irane. Ja viskai remia Europos Sąjunga. Taip pat norime užsitikrinti, kad į Iraną galėtų patekti jungtinių tautų specialusis įgaliotinis Irano klausimų, daktaras Šahid, kurio mandatas buvo būtent sukurtas mūsų iniciatyva. Balandį ir spalį šiais metais ES užsienio reikalų ministrai patvirtino sąrašą 61 Irano. A, asmens, kurie yra atsakingi už labai rimtus žmogaus teisų pažeidimus. Mes Taigi dirbame ne prieš Irano žmonės, bet prieš atskirus individus. Jų, jiem pritaikytos sankcijos, jie negali keliauti, jų turtas išaldytas. Taip pat greta tų sankcijų mes stengiamės perteikti Iranui žinę, kad mes esame atviri um, palaikyti ryšių žmogaus teisų lygmenių. Ir tikrai galiu pasakyti, kad uh, nei viena kita valstybė nesusilaukia tokio didelio žmogaus teisų srities dėmesio kaip Iranas. Parlamentas gali nebijoti, kad mes tikrai padarysime viską, ką galime, kad galėtumėm propaguoti ir ginti žmogaus teises Irane. Žinau, kad Europos parlamentas pritorė tokiam ypatingam susirūpinimui ir ypač dėkuoju Jums už tai. You, Dėkuoju ir Jums, komisarė Damanakė. Kolegos diskusijos dėl padėties yra nebaigtos. Balsuosime iš kart po to, kai aptarsime kitą klausimą. Tai yra Egipto klausimą ir ypač tinklaraštininko Al-Abd el-Eta bylos atvejai. Visų pirma, ponas Kaminski, prašau.